Good morning everyone, as you... Labas rytas. Prašom visus pamažu susėsti. Tuo tarpu aš noriu pasveikinti komisijos narį Andriu Kaitį, kuris atvyko į mūsų komitetą ir pristatys pasiūlymą dėl maisto grandinės rizikos vertinimo, skaidrumo ir tvarumo, kurį komisija patvirtino balandžio 11 dieną ir noras dar tik tai darbo pradžia dėl šio pasiūlymo, dėl šio maisto grandinės rizikos vertinimo skaidrumo ir tvarumo. Mūsų pranešėjas ir pranešėjai daug dirbs siekdami užtikrinti, kad šis teisės aktas pagerintų skaidrumą sprendimų prieimimo procese. Be to, būtume dėkingi, jeigu gautume naujausią informaciją apie situaciją dėl e- e- sveikatos ir skiepėjimo Europos Sąjungoje ypač reaguojant parlamento rezoliuciją dėl vengimo skiepytis ir skiepimo masto sumažėjimo Europoje, kas rūpi labai smarkiai tiek jums, tiek mums. Ir mes lauksime jūsų pasisakymo komisijos nariai ir tolesnio apskaitimo nuomonėmis su kolegomis. Tai prašom, jums žodis. Ačiū, ponia pirmininkė, gerbiami Envi komiteto nariai, Malonu turėti galimybę pasikalbėti su jumis šiandien, nes esame labai svarbaus mėnesio e, sveikatai ir maisto saugai Europoje pabaigoje. Taip vadinamas tinkamumo patikrinimas pagrindinio bendro maistos statymo patyrimimas, kuris labai svarbus, bet šiandien turime galimybę aptarti klausimus susijusius su maisto sauga, skiepimu ir e-sveikata. Aš tikiuosi, kad jie tuos konkrečios naudos Europos piliečiai. Ir šiandien norėčiau pristatyti pokyčius ir pateikti naują informaciją apie pasiektą pažangą. Pirmiausia, leiskite pristatyti naują pasiūlymą dėl bendro maisto įstatymo peržiūros. Jis patvirtintas balandžio 11 dieną kolegijoje. Turėjau galimybę jau pateikti kai kuriems iš jūsų pirmus, pirmus, pirmą pristatymą šių pakeitimų ir taip darysime ateityje. Bendrasis įstatymas buvo tvirtintas 2002 metais, reaguojant į tam tikras maisto krizės. Buvo išdėsta visapusiška teisėkuros pagrindai ir buvo įsteigta Europos maisto saugos agentūra šių priemonių ir jūsų komiteto paramos dėka galime didžiuotis dabar, kad ES turi vieną tvirčiausių ir veiksmingiausių maisto saugos sistemų pasaulyje. Tas e, tinkamumo patikrinimas rodo, kad e, bendra, bendrėjai maisto teisės aktai per tas patikrinimas baigtas e, sausio mėnesį parodė, kad mūsų maisto saugos sistema veikia gerai. Žinoma, negalime išvengti krizių ir iššūkių, kurie laikas nelaiko atsiranda. Ir dėl to pateiktas naujas pasiūlymas. Ir dabar vyksta daug diskusijų apie tai, kaip pagerinti EFSOS mokslinius pajėgumus, skaidrumą ir taip toliau. Vyksta daug e, sustikimų ir diskusijų šiais klausimais. Turbūt pamenate, kad Europos piliečių iniciatyvą dėl glifozato. Jis taip pat pareikalavo daugies, didesnio saugumo e, rizikos vertinimuose ir maisto grandinės stiprinimo ir sistemos tvarumo prasme. Ir komisija sureagavo į tą tinkamumo patikrinimą. Reaguojame į Europos piliečių iniciatyvą ir teikiame šitės ekuros pasiūlymą, kuris pagristas keturiais ramšiais. Pirmiausia, rizikos vertinimo skaidrumas, antra, tyrimų kokybė ir patikimumas, trečia, EFSO sistemos tvarumas ir valdysena ir ketvirta, rizikos komunikavimo gerinimas. Praktiniai žingsniai turės konkretų poveikį kiekvienoje iš šių keturių sričių e, Visą tai yra techniška ir detalu, bet norėčiau išdėstyti šiek tiek informacijos apie šios priemonės. Pirmiausia, rizikos vertinimo skaidrumas pagerės. Visi, duom, visi duomenys pateikiami su prašymais bus e, viešai teikiami elektroniniu formatu išskyrus konfidencialią informaciją. Mokslinių tyrimų kokybė ir patikimumas kurie naudojami rinkos vertinimą, ypač reguliuojamų produktų srityje, bus didinama toliau. Studijų registras, studijų, kurios užsako pramonės įmonės, bus sukurtas ir EFSA galės pateikti bendras, bendrą informaciją dėl to, ko reikalaujama iš pramonės įmonių prieš e, teikiant prašymą išduoti leidimą konsultacijos. Dėl tų tyrimų taip pat bus teikiami, teikiamos, kad EFSA būtų, turėtų visą tinkamą reikalingą informaciją rizikos vertinimai. Išskirtinėmis aplinkybėmis komisija galės paprašyti EFSOS užsakyti papildomus patikrinimo tyrimus. Ir komisija, dirbama su valstybėmis narėmis, taip pat siūlo įdėkti sustiprintą kontrolę ir laboratorijų auditą, jeigu jos atlieka tokias pramonės studijas. Taip pat siūlomi pakeitimai tam, kad būtų sustiprintas EFSA sistemos tvarumas ir valdysena. <clears throat> Valstybės narės yra stovojamos EFSOS valdyboje ir laikantis bendro požiūrio taikomo agentūroms. Ir jos e, suvaidina vaidmenį skiriant ekspertus EFSOS moksliniams e, grupėms. E, tai valdyboje taip pat yra komisijos atstovų du atstovai, vienas Europos parlamento atstovas ir keturi atstovai iš pilietinės visuomenės. Jie suvaidins vaidmenį skiriant visos mokslinių grupių ekspertus. Aiškiai noriu pasakyti, e, griežti nepriklausomumo kriterijai ir toliau bus taikomi. Pasiūlymas taip pat sustiprina EFSUS mokslinius pajėgumus ir stiprina mokslinį bendradarbiavimą su nacionalinėmis mokslinėmis organizacijomis. Na ir pagaliau mes siūlome nustatyti bendrus tikslus ir principus, komunikuojant apie riziką, kad būtų užtikrinta tiksli, savalaikė ir skaidri informacija apie mokslinius duomenis ir sprendimų prieimimo procesą teikimą. Remiantis šiais principais, komisija siūlo taip pat patvirtinti bendrą planą skirtą komunikaciją apie riziką. Žinoma, šį pasiūlymą lydi ir biudžeto padidinimas, kuris leis e, taikyti šias papildomas priemonės. Prieš einant toliau, aš norėčiau pasi... pabrėžti, kad šis pasiūlymas yra tikslinis esamų teisės aktų peržiūra. Mes e, kalbame apie konkrečius pagerinimus, kad galėtume patenkinti ES piliečių lūkesčius dėl skaidrumo ir saugumo. Bendrieji teisės aktai dėl maisto mums pasitarnavo gerai, bet kiekvieną sistemą galima pagerinti. Komisijos pasiūlymas sustiprins šių teisės aktų veiksmingumą svarbiausiuose sritise. Aš norėčiau, kad jūs skirtumėte prioritetą šiems dokumentams, kad galėtume e, šios siekius, kai galima greičiau leisti pajusti piliečiams. Dabar norėčiau perėti prie skiepų. E, skiepai, kaip pavyzdžiui, nuo tėmų yra vienas stipriausių viešosios sveikatos priemonių. Ir visgi daugiau kaip 14 tūkstančių žmonių susirgo tymais ES 17 metais, daugiau negu 3 kart daugiau negu 16 metais. 57 žmonės mirė nuo tymų 16 metais, tai nėra priimtina. Tai yra labai skaudus vaizdas. Nepaisant to, Vis daugiau žmonių Europoje vengia skiepytis. Kodėl? Na, abejojančių skiepais neteisinga informacija skleidžiama, visuomenės nepasitikėjimas ir baime galimais šaltiniais poveikiais, visą tai suvaidina vaidmenį. sunku gauti patikimą informaciją apie skiebus arba <clears throat> tiekimo trūkumai taip pat yra svarbus veiksniai. Komisija ir parlamentui vienodai rūpi šie dalykai ir aš noriu padėkoti Jums už Jūsų bendradarbiavimą, kalbant apie šios klausimus, įskaitant Jūsų pastarąją metą rezoliuciją. Komisija pasiūly, pateiks pasiūlymą dėl tarybos rekomendacijos ir komunikatos, stiprinant bendradarbiavimą dėl E, lygų, galim, kuriams galima užkirsti kelią skiepais. Mes norime pirmiausia e, kovoti su abejonėmis dėl skiepų, didinti skiepų pasiekimumą, ypač pažeidžiamiausiose grupėse. Trečia, e, didinti suderinamumą dėl skiepimo grafiko, užtikrinti skiepų tiekimą ir gerinti bendradarbiavimą visoje Europos Sąjungoje. Šie klausimai reikalauja strateginio atsako iš visų, nes skiepai gali sumažinti tam tikrų lygų pas, ne, ne, dažnumą ir paplitimą ir taip gali sumažinti poveikį antimikrobiniams vaistams ir taip gali padėti spręsti antimikrobinio atsparumo klausimą. Todėl ir AMR veiksmų planas e, turi būti propaguojamas ir lauksime tolesnio darbo su parlamentu. Darysime viską, kas mano galioje, kad padidintume skiepų dažnumą Europoje. Na, toliau e-sveikata. Mes žengėme svarbius žingsnius, baigiant e, skaitinės bendrosios rinkos strategiją Europos piliečiams, bet dar lieka daug iššūkių kad būtų galima pasinaudoti visomis skaitinėmis galimybėmis sveikatos sektorėje. E, komunikatas dėl skaitinės transformacijos sveikatos ir priežos rytyje, patvirtintas vakar, nori būtent įveikti šios iššūkius. Komunikate kalbam apie tris ramščius. Pirma, <clears throat> pirmas iš tikslų yra užtikrinti galimybę ligonėms prieiti prie savo domenų ir E, keistis tais duomenimis su gydytojais. Komunikacijas remia e, sveikatos skaitmeninių paslaugų infrastruktūrą. Dėl to 22 e, valstybės narės įsipareigoja keistis ligonių duomenimis iki 22 metų. Dabar bus plėtojama Europos elektroninės sveikatos informacijos apsikeitimo formatas, o valstybių narių sveikatos tinklas valdant šį keitimąsi duomenėmis bus formalizuotas ir sveikatos priežiūros teikėjams ir ligonėms bus galima keistis duomenimis e, tarp valstybinių mastų. Antra, <clears throat> nauji sveikatos e, prietaisai ir technologijas sukuria labai daug duomenų, kurie dažnai yra išsibarstę. Komunikato antras ramstis leidžia sujungti tuos e, didelius duomenų masyvus E, pažangiems tyrimams, prevencijai ir individualizuotai sveikatos priežiūrai. Kaip e, pirmasis žingsnis, tai 16 valstybių narių pasirašė deklaraciją, kad būtų sukurtas mokslinių tyrimų e, duomenų bazė apimanti vieną milijoną sekvencinių genomų. Tai buvo, būtų tikslios medicinos iniciatyva. Europos referencinis tinklas kuris renka duomenis e, ir suteikia unikalią struktūrą, kad būtų galima skurti realią ekosistemam, veiksmingiams tyrimams retų e, lygų srityje. Trečias ramstis skiltas, skirtas e, į asmenį suteltai priežiūrai. Pavyzdžiui, komis, komisija svarsto, kokių veiksmų imtis mobilios veikatos, telesveikatos srityje, kuri leistų uh, gyven, e, piliečiams aktyvesnį vaidmenį vaidinti savo sveikatos priežiūroje. Man atrodo, kad e, skaitminės technologijos yra sveikatos politikos dalis. Ir tam reikia keisti mokymo, organizacinės struktūras, e, finans, finansavimo ir paskatų struktūras. Šio technologijų panaudojimas strategiškai ir koordinuotais leis sveikatos priežiūros sektoriui pasinaudoti skaitminės revoliucijos nauda. Na, o trumpai, dabar trumpai norėčiau pakalbėti apie savireguliavimo pasiūlymą, kurį nesiniai pateikė alkoholinių gėrimų pramonė. Komisija šiuo metu vertina šį pasiūlymą, bet aš norėjau šią progą iš esmės pasidalinti svarbiausiais pastebėjimais. Čia turime dvi dalis. Bendroji dalis, kuri būtų taikoma visam sektoriui ir jo įsipareigojimams, ir antroji dalis susijusi su keturiais sektoriniais priedais - alui, spiritiniams gėrimams, vynui, sidrui ir vaisių vynui. Šie priedai apibūdina bendrų įsipareigojimų kiekvieno iš subsektorių įgyvendinimai. Neužkartant, neužbėgant už akių vertinimo rezultatams, aš noriu pasakyti, kad siūlomas požiūris netitinka, e, nėra nuoseklus įvairių po sektorių atžvilgių. Pavyzdžiui, kiekvienam operatoriui būtų suteiktas lankstumas teikti maistingumo informaciją ir ingredientų sąrašą ant etiketės arba ne ant etiketės. Dėl to reikia, kyla klausimų, dėl, kurie reikalauja tolesnės analizės dėl praktinio gyventinimo ir galimybės palengvinti vartotojams prieigą prie e, tinkamos informacijos. Be abejonės mes aptarsime visą tai detaliau po to, kai turėsime vertinimą. Aš norėjau pabrėžti, kad parlamento įtraukimas ir šio komiteto konkrečiai šioje diskusijoje yra labai ypač svarbus. E, Gerbėmiai parlamento nariai, aš jau šiandien ilgai kalbėjau apie svarbias iniciatyvas, kuriomis siekiame pagerinti sveikatos priežiūros ir maisto standartus Europoje. Kad, kas dar juos sieja? Jų sėkmė ar nesėkmė priklauso nuo to, kaip mes dirbsime kartu ir koordinuosime savo darbą. Todėl aš baigdamas noriu pasakyti, kad lauksiu tolesnio darbo glaudžiai su šio komitete, kad pagerintume mūsų maisto saugos sistemą, pagerintume skiepų pasiekiamumą ir skaitmenizuotume sveikatos priežiūros paslaugas visų piliečių naudai Europoje. Tikiuosi, kad šios dienos diskusija bus gera ir lauksiu dabar nu, veiksmingos diskusijos. Ačiū, komisarė, galiu Jūs patikinti, kad tikrai mes esame labai susidomėję visomis temomis, kurias Jūs palėtėte šiandieną. Taigi, pirmiausia, suteiksiu e, žodį po dvi minutės e, koordinatoriams arba jų atstovams, o paskui jūs, komisarė, galėsite atsakyti. Pirmiausia, Dėkuoju, ponė pirmininkė, dėkuoju, ponė komisarė. Pirmiausia, norėčiau paliesti temą, kuri labai svarbi EPP kaip frakcijai. Praėjusią savaitę patvirtiname dokumentą skirtą kovai su vėžiniais susirgymais. Mes nusistatėme labai ambicingą tikslą. Norime prisidėti prie to. Na, Europa tiesa viena to nepadarys, tačiau mes savo ruoštų turime padaryti viską, ką galime, tam, kad po 20 metų už mūsų žemynę niekas nebemirtų nuo vėžio. Dar vakar kalbėjau su mokslininkais ir jie sakė, kad tai realistiškai, jeigu apjungsime jėgas. Na ir aišku, valstybės narės turi nešti savo indėlį. Yra daug aspektų, kuriuos jūs palaikote, pavyzdžiui, kad dėl e, pagalbinės veikatos technologijų kiek manoma greičiau patvirtintume atitinkamą pas, komisijos pasiūlymą tam, kad pacientai galėtų pasinaudoti šiomis terapijomis, kad tai duotų naudos pacientams. Yra ir kitų pasiūlymų, pavyzdžiui, geresnis Europos vėžinių susirgymų registrų sujungimas. Laukime atitinkamo komisijos pasiūlymo. Labai norėčiau primiktinai rekomenduoti jums šią temą, tam, kad tikrai padarytume viską, ką galime padaryti. Antra, dar norėčiau pakalbėti apie antibiotikus. Komisija jau daug nuveikė šis rytyje, tačiau mes kaip parlamentas tikime tikimės iš komisijos daugiau. Šiuo metu kaip tik rengiamas Karen Kadenbach pranešimas savo iniciatyvą ir man labai svarbu, kad komisija kiek įmanoma greičiau parengtų pranešimą, kaip parengti naujus antibiotikus. Nes nežiūrint to, kad labai griežti reikalavimai galioja seniems antibiotikams, vis dėlto kasdien miršta žmonės, nes senie antibiotikai jau nebeveikia. Taigi mūsų pirmininkas kreipėsi su raštu į pirmininkę dėl to, kad nesutinka sutinkama su tuo, jog nuo gegužės mėnesio komisija nebeteiks jokių pasiūlymų ir kad jau sulauksime jų tik tais rudenį. Na ir galiausiai. Um, sveikatos veiksmų plano, mes norėtume mūsų komitete turėtume atskirą sveikatai skirtą veiksmų programą, kad tai nebūtų tik kažkokia pro, poprogramė skirta kitam veiksmų planui. Dėkuoju, ponė Lyze. Ir dabar ponė Kadenbach. Gerbiamasis Gerbiamasis komisarė, mes tikrai esame labai dėkingi, kad galime su jumis pasikeisti nuomonėmis ir tikrai matome visada, kaip atsidavęs jūs esate savo darbui. Aišku, pasisakys ir mano kolegos, pateiks savo komentarus dėl uh, skiepijimo, dėl savireguliavimo, taip pat dėl bendrojosios maisto reguliavimo sistemos. Mes gerai žinome, kad pagal e, dabartinį finansavimą, kuris, e, pagal dabartinį finansavimą ir pagal būsimą finansavimą iki 27 metų komisija galvoja apie atskirą vienetą, tokį klasterį, kuris bus susijęs su bendraja rinka ir kaip e, pogrupį bendrosios rinkos numato finansavimą e, sveikatos ir maisto saugos klausimams. Bet mes manome, kad visuomenė sveikata nusipelno atskiro dėmesio. Ir tai yra labai svarbus dalykai visiems Europos piliečiams. Ir aš manyčiau, kad e, turi būti atskira tam skirta programa, nes tokiu būdu mūsų piliečiai galės geriau įvertinti atliktą darbą ir taip pat įvertinti, kiek duoda naudos įvairios programos. Todėl sakyčiau, kad visuomenės veikata turi būti tarp prioritetinių darbos ryčių per kitą daugiametę finansinę programą ir raginu jūs e, tą kryptimį dirbti. Kitais metais vyks rinkimai į Europos parlamentą ir vienas iš svarbiausių dalykų ir sričių, kuriuose Europos piliečiai padar pasitikė Europos Sąjungą, tai yra medicinos sritis ir mokslinių mensinių tyrimų sritis. Visos programos, kurio, apie kurias jūs šiandieną kalbėjote, tikrai yra svarbios, bet ateityje reikia daugiau skirti dėmesio visuomenės veikatai. Tai turi būti atskiras rytis ir jinai neturi tapti pogrupių kažkokios kitos um, uh, projektų grupės. Ačiū toliau, ponas Prieka. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, komisarė už jūsų išvalgas. Nenoriu kartoti, ką sakė kolegos. bet norėčiau grįžti prie to, ką jūs sakėte savo pasisakymo pradžioje, tai yra maisto saugos klausimų. Esu ES pilietas, taip pat ir Europos parlamento narys. Ir e, baiminosi, kad šioje srityje iki šiol neužtikrintas deramas skaidrumas. Ir tai kelia nerima. Nerima, kad labai svarbi informacija gali būti neviešinama ir europiečiai jos negauna. Pavyzdžiui, EFSA tyrimai ir vertinimai. Jūs sakėte, kad bus atskiras tinklalapis, kuriame e, visi tie dokumentai taip pat ir e, išvados bus skelbiamos. Maisto pramonės įmonės jau dabar imasi informacijos viešinimo darbo, tačiau kai kuri informacija, kaip žinia, taps konfidencialia O tai reiškia, kad trečiosios susijusios pusės negalės gauti tokios informacijos. Ir labai dažnai būtent tokia neviešinta informacija yra labai svarbi. Pakanka prisiminti tuos uh, su maistu susijusius skandalus, kurie kilo. Aišku, kai kurios informacijos atskleidimas gali būti, gali kelti rizikas įmonėms. Tačiau norėčiau žinoti, kaip jūs, komisarė, ketinate, kaip komisija ketina suderinti šios skirtingus interesus. Viena vertus, galimybę gauti informaciją, prieiga prie informacijos ir kita vertus, konfidencialios informacijos apsauga. Gali kilti toks kilus, nebilus karas tarp maisto pramonės ir vartotojų. Ir labai tikiuosi, kad sprendimai, kurie bus priimti šioje srityje, bus gerai apgalvota, o ne atsitiktiniai. Ačiū. Toliau, ponia Virs. Ačiū, ponia pirmininkė. Pone Rys. Ačiū komisarą, kad atvykote į mūsų posėdį. Norėčiau iškelti, ko gero, vieną pagrindinių klausimų, kurį jūs paminėjote, tai yra skaidrumas. Ir prieš dvi savaitės mes apie tai kalbėjomės su komisaru Timermanu. Ir konkrečiai, kalbėdama apie skandrumą, skaidrumą, turiu galvoje EFSOS vykdomų tyrimų skaidrumą. Norėtume, kad e, tai, kas daroma, visi tie projektai e, daugiau atlieptų piliečių lūkesčius ir padėtų geriau įvertinti maisto grandinėje kylančią arba galimą riziką. Mes e, galėjome su kitais komisarais apie tai pakalbėti ir, aišku, svarbiausia užduoti tinkamus klausimus. Todėl norėčiau paminėti tokį dalyką kaip ghost riding. Monsanto įmonė ir dokumentai, ir susiję įvairūs spėliojimai. Bet to Monsanto įmonė paskelbė labai įtakingą dokumentą, bet jis skirtas vidaus vartojimui ir susijęs su moksliniais tyrimais. Nenoriu čia pradėti plačios diskusijos, bet ar jums netrodo, kad Europa neturėtų leisti tokios praktikos, kai remiamasi kažkokiais vidaus dokumentais. Ir, pavyzdžiui, ar nereikėtų atlikti papildomų mokslinių tyrimų saugos srityje. Ar negalėtų EFSA ir valstybės narės priimti sprendimą atlikti tokių mokslinio tyrimų auditą. Ačiū. Toliau pona Hazekamp. Ačiū komisarė. Džiaugiuosi, kad pristatėte savo planus, bet noriu užduoti porą klausimų. Pirmiausia, tai aš abejoju, ar skaidrumo didinimo priemonės maisto sektoriuje užtikrins tą skaidrumą pavyzdžiui, maisto pramonės įmona ir informacija apie pesticidus arba maisto papildus, priedus, food additives. Ar jūs galėtumėt tiksliau pasakyti, kaip visa tai vyks ir kaip tuo pačiu metu bus įmanoma užtikrinti tam tikros informacijos konfidencialumą. Kas yra ta jautri informacija ir konfidencialumas? Antra. Daugelis tyrimų turėtų siekti didesnės kokybės užtikrinimo. Ir noriu paklausti, ar jūs ketinate tikrinti tik tas tyrimus, kurie jau praktiškai atlikti ir bu, ar tie, kurie bus įgyventinti, ar tai labiau vidiniai dalykai. Dar vienas klausimas susijęs su skiepais. Jūs sakėte, kad reikia kovoti su antimikrobiniu atsparumu ir kad skiepai gali padėti. Bet bėda ta, kad žmonės vartoja antibiotikus netinkamai. Ar nevertėtų tad nukreipti žvilgsnį į gyvulių auginimą, kur naudojami antibiotikai? Be to, žemės ūkio galvijų vakcinavimas, skiepijimas. Tai padėtų sustabdyti lygų paplitimą tarp valstybių, nes iš tiesų, jeigu norime išnaikinti kažkokias lygas, tikriausiai reikėtų užsiimti skiepijimais. Dėkoju, e, ponė komisar, už tai, kad pristatėte savo skaidrumo iniciatyvą. Kaip žinia, mes tai tikrai labai teigiamai vertinime, tačiau, aišku, svarbiausia yra detalės. Na ir pirmiausia, iš tikrųjų reikia daug dėmesio skirti e, tyrimų konfidencialumui ir duomenų apsaugai, na, e, verslo paslapties apsaugai. Taigi, e, kodėl šiuo atveju nesilgta taip, kaip ir, pavyzdžiui, vaistų reglamento atveju. Ten viskas labai aiškiai reglamentuota, nebent yra viešas interesas, tik tuo met atskleidžiama verslo paslaptis, tai turi pirmenybę ir pramonė negali slapstytis už verslo paslapties. Kodėl šiuo atveju to nepadarėte? Antra, kaip yra su tyrimu E, registracija, tarkim, jeigu pramonė nesilaiko EFSA reikalavimu, ar galima čia kažką privertinę tvarką priversti pramonę daryti? Na ir be to jūs minėjote, kad e, reikia sudaryti galimybės EFSAI e, rengti savo užsakymus tyrimus, tai yra vienas iš paketo elementų esant neįliniams aplinkybėms tai galima padaryti. Tai kaip apibriežti tas neįlinės aplinkybės? Ar EFSA apskritai turi ekspertų ir lėšų tai padaryti konkrečiai, kiek tam prireiktų pinigų? Na ir kaip yra su ekspertais? Kaip žinia, problema yra tai, kad valstybės neskiria pakankamos skaičiaus nepriklausomų ekspertų, taigi kaip spręsti šią problemą? Tai susiję, aišku, ir finansavimu. Na ir jeigu kriterijai ir toliau išliks tokie griežti, tai ir apskritai galima užtikrinti, kad e, bus galima pasitelkti pakankamą nepriklausomų ekspertų skaičių. Komisija minėjo, kad tyrimai turi būti e, viešinami, tačiau su sąlyga, kad jie turėtų būti automatiškai nuskaitami, tam, kad jie būtų viešai prieinami. Dėkoju ir dabar pane Dornano. Ačiū, ponė pirmininkė. Uh, Ačiū, ponė pirmininkė komisarė. Grįšiu prie glifosato. Aš ne vieną klausimą tiksliai uždaviau EFSAI dėl specialios komisijos uh, dėl pesticidų ir agentūros uh, atsakymai nepatenkina. Nekalba, kad procedūros dėl leidimų uždavimo buvo laikomisi tai yra Vokietija, būtent yra ataskaita rengianti šalis. Tuo pat metu nėra jokių problemų ir vertinant aktyvių medžiagų e, riziką EFSOje. Bet, e, bet e, plagijavimas šimtų puslapių iš Monsanto pusės netrodo nevertinamas kaip plagijavimas. EFSA yra įsipareigojęs 16 mėnesių, birželio mėnesį 16 metų sustiprinti mokslininkų nepriklausomumą komisijos nariai. Arba EFSA nesako visos tiesos, o tai būtų rimta, nes jie yra atsakingi už maisto saugą, arba jie sako tiesą, tuomet kyla klausimas, kodėl e, parlamentas nutarė įsteigti specialą į komitetą po Monsanto dokumentų skandalo ir turime piliečių iniciatyvą dėl glifosato. Komisija dėl to e, nusprendė pateikti teisėkuros pasiūlymą dėl mokslinio tyrimų skaidrumo ir nepriklausomumo, o tai bus EFSOS tyrimų pagrindas toliau. Ir dėl e, EFSOS valdysenos taip pat. Tai klausimas yra toks, ar jūsų nestebina dėl to, ką sakė EFSA po kilusio skandalo nes skaidrumas yra labai svarbus visuomenės sveikatos prasme. Tai labai svarbu piliečiams. Lauksiu jūsų atsakymo. Ir toliau ponė Melan. Ačiū ponė pirminkė, ačiū ponė komisarė. Grįšiu, grįšiu, kaip ir daugelis kolegų, kolegų prie skaidrumo klausimo. Pirmiausia, maisto saugos e, srityje ir skaidrumo prasme. Čia prasme jūs sakėte, kad stiprinsite bendradarbiavimą su nacionalinėmis mokslinėmis institucijomis Europos įsivaizduoja. Tai yra, aišku, būtina. Mano klausimas, kaip jūs ketinate dirbti su mokslinėmis įstaigomis iš tų šalių, su kuriamis esame susiję per laisvos prekybos sustarimus? Tai yra kalba apie maisto produktų atsakomumą. Kai kurių produktų atveju tokio atsakomumo nėra. Antras klausimas susijęs su skiepais. Daug mokslininkų gydytojų sako, kad e, skiepai nėra geriausia priemonė kovoti su užkrečiamomis lygomis. Skiep, tik tai kai kuriais atvejais e, tinka tikslėms populiacijoms. E, bet e, jie, ja, pavyzdžiui, kai kalbame užkrečiamas lygas, manau, kad reikia grįžti prie tų dalykų, tikslinio skiepėjimo, nes reikia kovoti su antimikrobinė atsparamu ir siekti tinkamą antibiotikų vartojimą. Ir aš norėčiau paraginti jūs greitai dirbti, kad skaitmeninio sveikatos priežiūros sprendimai būtų priimti greitai ir būtų sutrumpintas tas ryšys tarp ligonių ir E, gydymo įstaigų ir taip pat e, farmacijos e, įmonių, kurios gali pasiūlyti terapinius sprendimus. Kągi, baigėme pirmąjį pasisakymų raundą ir dabar, ponė komisarė, gal galėtumėte atsakyti į čia nuskambėjusius klausimus. Dėkoju. Pirmiausia, pradėsiu nuo pono Pėterio Lyze klausimų dėl EFSA. Na ir tikiuosi, na taip, pilnai sutinku su jumis dėl to, kad e, vėžiniams susitarimams ES reiktų skirti ypatingą dėmesį. Ir akivaizdu, kad dabar puikiai proga aptarti visus šios klausimus su Karlos Mojedas, e, Kyvro Navrašičiumi, Marija Gabriela ir kitais ir kartu pasižiūrėti, kaip galėtume apjungti jėgas, susivienyti ir taip parengti naują išteklių programą, mm, taip, kad viskas būtų geriau tarpusavyje apjungta, aišku, pasinaudojant e, informacinių technologijų galimybės, naudojant e, infrastruktūrą, sukurti savotišką tinklą e, ir pasižiūrėti, kaip kurti platformas, kuris būtų remiamas užduotimis, misijomis. Ir čia galima kalbėti apie pažangesias vėžio terapijas, tikslinės terapijas ir taip toliau. Taigi tikrai labai su jumis sutinku, sutinku, kad reikia dabar jau pradėti šias diskusijas, suvienyti jėgas, turint galvoje, E, naują daugiametę finansinę programą ir iš tikrųjų labai svarbu siūlyti kurti tas misijomis remiamas kovos su vežiu platformas. Taigi iš tikrųjų esame pasirengę nuodugniai įsigilinti į jūsų parengtą dokumentą ir pasižiūrėti, kaip pagerinti mūsų galimybės renkti naujas mokslinio tyrimo vėžinių susirgymų srityje programas. O kai dėl paramos ir vertinimo, tai kaip, kaip žinia, mes pateikėme savo pasiūlymus svarstymui taryboje Na ir teks dar įtikinti e, kai kurias e, šalis paremti HDI, ypating, HDA, ypač reikia įtikinti Vokietiją tam, kad būtų daroma pažanga žengiami prieki. Dar manau, kad dabar tinkamas metas paraginti tarybą baigti darbus e, ties galtiniu sustarimu iki gegužės e, e, mėnesio 2019 metais. Čia kalbu apie naujas sveikatos vertimo technologijas, o dėl antibiotikų. Tai kaip tik atkreipsiu dėmesį į tyrimą, kuris turėtų būti išbaigtas gegužės mėnesį. Na ir po to pristatysime šio tyrimo rezultatus ir atitinkamas paskaitas susijusias su vaistais ir antibiotikais. Na ir mielai sutinku e, detaliai aptarti visus šios klausimus jūsų komitete, kai jau turėsime galutinį tyrimą. O kalbant apie atskirą sveikatos programą, ponia Kadenbach taip pat į tai atkreipė dėmesį ir jūs apie tai kalbėjote, tai sutinku kad e, kitoje finansinėje programoje reikėtų stelkti ne į atskiras individualias programas, kurios galbūt neleis e, kurti tokios vientisos aplinkos. Ne, reikia pasirūpinti, kad būtų skiriamas dėmesys atskiriams teisės aktams ir sveikatos programos turėtų būti įtrauktos į atskiras, atskirą biudžeto eilutę skirtą investicijoms į žmonės. Atitinkamas diskusijos jau inicijuotos, jos tęsiasi ir te galiu patik patikinti, kad sutinku su jumis, kad sveikatos programa yra itin svarbi ir būtų daug geriau, jeigu šios programos būtų finansuojamas ne pagal vidaus rinkos finansavimo eilutę, o pagal investicijų į žmonės eilutę. Na, o po gegužės antros dienos jau bus aiškiau. Na ir visi komisarai, komisijos kolegija, jie dėl to sutars. Na nu, kaipgi užtikrinti, kad sveikatos programuose būtų sutelkta į labai konkrečius dalykus. Tai turiu pasakyti, kad daugeliu priemonių susijusių su sveikata yra išsibarščiusios įvairiose programuose. Pavyzdžiui, horizonte 2020 yra galimybių atlikti investicijas sveikatos srityje. Na ir čia yra ir kitokių programų, pavyzdžiui, ir socialinės ramščio srityje įmanoma e, kurti e, finansinės priemonės skirtas socialinės rytyje, tačiau jas galima panaudoti ir sveikatos rytyje. Ir beje, yra galimybių panaudoti vairias priemonės, bet sutinku, kad sveikatos programos turi būti traktuojamas atskirai. Čia jums visiškai pritariu. Toliau, pono e, Pėlės, klausimai dėl skaidrumo stygiaus. Jūs domėtės, kaip užtikrinti, kad e, tyrimai būtų prieinami kartu užtikrinant konfidencialumą. galiu patikinti, kad visi klausimai susijęs su saugumu, sauga, turi būti viešai prieinami, nes reikalavimas yra labai paprastas. Tikrai negalima slapstytis už konfidencialumo nuostatų ir tai pasiteisinti ir neskleisti klausimų susijusių su e, saugumu. Na ir dabar e, E, automatiškai gali būti nuskaitoma informacija dvimis dalimis. Pavyzdžiui, nekonfidenciali informacija, kurią galima tiesiogiai perskaityti svetainėje, interneto svetainėje, o kita dalis yra konfidenciali e, tyrimo dalis, kurią per dešimties savaičių laikotarpį turės įvertinti EFSA ir teisės akte bus numatytas e, teigiamas kriterijų sąrašas, kuriuo remintis bus galima įvertinti konfidencialumą. Ir e, dabar mūsų pasiūlyme yra numatyta labai aiški tvarka, pagal kurią EFSA galės įvertinti šiuos reikalavimus. Bus teigiamas sąrašas plus. E, mm, Dar bus tas dešimties savaičių vertimo laikotarpis, vyks viešos disku, diskusijos, bus nuodugniau įvertinta ta dalis. Na ir po suvertinimo EFSA prins sprendimus dėl to, kokie duomenys nelaikytini konfidencialiais ir jie tuomet bus viešinami tiesiogiai ir nedelsimai. Po to dešimties savaičių laikotarpio. Be to, Taip, e, intelektinės e, nusavybės teisės akte yra įtraukti konfidencialumo reikalavimai ir taip pat duomenų apsaugos teisės aktus yra atitinkami konfidencialumo reikalavimai. Na ir aišku, yra teisės aktų susijusių su konfidencialumu, tai čia aš Mes dabar siūlome, kad ne vien tik maisto saugos teisės aktuose, bet ir kitose saugos susijęs teisės aktuose yra, bus įtraukti tie konfidencialumo aspektai. Na taip, aišku, viena vertus reikia užtikrinti, kad uh, būtų atliktas E, viešas vertimas, kita vertus reikia užtikrinti, kad būtų laikomas intelektinės nuosavybės apsaugos reikalavimo. Tai šie aspektai tvirtinti ne mano aptariamame teisės akte, o intelektinės nuosavybės teisės akte. Taigi, čia siūlau užsimoti kiek įmanoma plačiau, nes mano manimu mūsų pasiūlymas yra rimtas žingsnis į priekį Ir taip galėsime pagerinti skaidrumą ir spręsti visus, visas problemas susijusius su konfidencialumu. Pone Rys kėlė panašių klausimų dėl vadinamų ghostwriting. Ir manau, kad viešas tyrimas būtų tinkamiausias atsakas sprendžiant šią problemą. Būtent ir darome. Uh, Na, o tarkim, jeigu būtų neįlinė tyrimai rengiami, kuriuos užsako EFSA, tai tokia galimybė išlieka. Na ir vadovantis viešų interesų primsime sprendimą. Ir galbūt netaip jau svarbu, kas gali pavesti EFSA atlikti papildomą tyrimą. Komisija dabar turi teisę užsakyti EFSA atlikti papildomus tyrimus. Ir beje, EFS e, rengia daugiau nei 400 ataskaitų per metus. Ir tik tais tam tikrais atvejais, kai kalbame apie jautrius klausimus, kaip kad glifosatas, bisfenolas, e, taip pat endoktriniai sutrikimai, tik tais labai retais atvejais, kai tai liečia visuomenė, tik tais tais atvejais komisija paveda EFSA atlikti papildomus tyrimus, pasitelkti ekspertus ir tokiais atvejais skiriame papildomos e, finansinių išėliais. Kiekvienais metais skiriama 62,5 milijonai eurų tam, kad būtų sustiprinti EFSOS finansiniai pajėgumai ir būtų įdarbinami papildomi darbuotojai. E, mes, pavyzdžiui, pavedėme EFSA įdarbinti papildomai 106 darbuotojus. Aš manau, kad tai yra didelis žingsnis į priekį, kas pagerins EFSUS nepriklausomumą, gal, mokslinius gebėjimus ir potencialą bei galimybę e, m, mm, pasitelkti papildomus ekspertus. Pane Hadenkamp domėjosi dėl konfidencialumo. Aš jau pakomentavau visus šios klausimus. Nu, kalbant apie tyrimus tai mm, pagal mūsų pasiūlymą dabar EFSA galės pasitelkti visą prieinamą mokslinę informaciją iš įvairiausių šaltinių ir skirtingų tyrimų. Na, o viešųjų konsultacijų metu dabar yra galimybė pasitelkti įvairiausius tyrimus iš viso pasaulio ir panaudoti juos E, parengiamajame etape, kai vyksta diskusijos prieš užsakant tyrimus. Tai aš manau didelis žingsnis į priekį. Mes e, dalyvavome daugelį susitikimų su nevyriausybinės organizacijomis ir pastarusios labai palaiko šią mintį. Toliau jūs domėtės dėl skiepų, bet taip ir taip pat e, dėl gyvūnų epidemijų, kurios yra tarp valstybinio pobūdžio. Na, tai nebūtinai viskas susiveda vien tik į gyvūnų transportą ir pervežimą. Konkretus ir, yra pavyzdys. Pavyzdžiui, iš Etiopijos viena lyga pasiekė Turkiją, Graikiją, toliau Balkanų šalis Na ir turime veiksmingų e, galimybių skiepyti mūsų e, galvijus, bet šias, ši lyga paplito ne dėl transporto, o dėl to, kad buvo lygos pernešėjas. Na ir, ir tarkim, yra daug lygos neš, e, platintojų, dėl kurių plinta li, lygos. Li, Na ir aišku, galime skiepyti, taikyti įvairias priemonės ir tikslas yra, bet gal nereikėtų vien tik tai susitelkti į gyvūnų pervežimą, siekiant užkirsti kelią epidemijai. Epidemiologinių požiūrių Čia veikia daug įvairių veiksnių ir tikrai priekybos nutraukimas nėra vienintelis būdas. Aišku, aš sutinku su jumis. Būtina daugiau dėmesio skirti tam, kad žemės ūkio srityje sumažėtų antibiotikų vartojimas. Bet čia jau tikiuosi ir jūsų pagalbos, nes svarstomas veterinarinių vaistinių, tai yra pašarų teisės akto projektas ir jis suteikia galimybę kaip tik ir sutvarkyti antibiotikų vartojimą žemės ūkio srityje, gyvulininkystai, bet antibiotikai, kaip žinia, būtini gyvūnų ligoms gydyti. Pane Voisling kalbėjo apie tai, kodėl mes nesivadovaujame emos srities reguliavimo teisės aktais reglamentuodami maisto saugą. Reikėtų svarstyti tą aišku plačiau, bet noriu atkreipti jūsų dėmesį, kad vaistai tai labai specifinė ir atskira sritis. Ir jūs žinote, jūs negalite sukryžminti kalėdų kiaušinio su tabletėmis, nes tabletės atlieka, yra skirtos vienai paskirčiai, o velykų kiaušiniai kitai. Todėl mes siūlome savo priemonas, remdamiesi daugeliu dalykų, stengiamės atsižvelgti tai, ką daro EMA, kas vyksta kitose susijusiose sritise. Mes bandome apriepti holistinių pagrindų visų agentūrų veiklos rezultatus, teikdami, rengdami savo pasiūlymus. Todėl manyčiau, kad mes pateikėme pakankamai gerai suderintą pasiūlymą. Ir jis padės ne tik užtikrinti didesnę, didesnį skaidrumą, bet taip pat atkurti ir pasitikėjimą bei a, <clears throat> užtikrinti didesnę maisto saugos kontrolės veiksmingumą. Taip pat ponia Dornano kalbėjo apie glifosatą ir kitus dalykus. Taip, kalbant apie augalų apsaugą, teisės aktuose yra spragų, kurias reikia naikinti. Aš šios klausimus viršiau su ponu Eriku Antrion ir tikiu, kad mes padirbėsime kartu tam, kad padėtis pagerėtų, reikia seiškinti, kaip tai padaryti. Tačiau mes turime būti, e, tačiau turime suprasti. Daug kas yra susijęs augalų apsaugos produktais ir mes laukiame, kada šių metų pabaigoje e, gausime e, tyrimo rezultatus, tada galėsime rimčiau pasirengti pesticidų reglamentavimo darbui. Ir čia kalbėti turime ne tik apie glifosatą, nes apskritai reikia kalbėti apie visus pesticidus. Pone Melan klausia apie mūsų maisto saugos sistemą ir jos veikimą ir kaip mes šioje srityje bendradarbiaujame su trečiųjų šalių partneriais. Galiu Jūs patikinti, kai tik tai aptariami prekybos, laisvos prekybos klausimai ar susitarimai, tai mes su savo partneriais nebejotinai kalbame ir apie maisto saugos standartus. Nors tokie standartai tikrai uh, neįtraukiami į susitarimus su trečiosiomis šalimis. Tačiau trečiosios šalis turi gauti leidimą prekiautą mūsų rinkose. Todėl nebejotinai mes tikriname jų tiekiamo, jų eksportuojamo maisto saugos standartą ir mes juos skatiname perimti mūsų standartus bei mūsų sistemą. Ir e, tas, tai yra nuolatinis darbas, kurį atliekame su trečiosiomis šalimis. Man atrodo, kad aš lyg atsakiau į visus klausimus. Ačiū. Komisarė, dabar bus antras klausimų etapas. Ačiū, komisarė, jūs tikrai gerai atsakėte, o dabar prašyčiau visų, kurie kalbės, kalbėti neilgiau kaip vieną minutę. Pirmiausia, ponė Zomar. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkuoju, ponė komisarė. Norėčiau stelkti bendrą maisto produktų teisės aktą. Jūs daug kalbėjote apie skaidrumą, tačiau e, tyrimų viešimo pareiga gali turėti neigiamų pasiekmių nusavybės teisėms ir kliudyti naujovių dėgymui, nes, tarkim, gamintojai gali baimintis, kad jeigu jie turės atskleisti daugiau e, informacijos negu jų konkurentai iš trečiųjų šalių, tai tai aišku pakenks jų konkurencingumui ir komisija vis dėlto netliko poveikio poveikio vertinimo, nors turite tokią pareigą. Kodėl taip nepadarėte? Antra, 39D jūsų projekto straipsnėje numatyta, kad e, konfidenciali informacija gali būti teikiama gavus valstybių narių ir parlamento užklausą. Gerai, bet kaip norite užtikrinti, kad konfidenciali informacija tuomet nebus e, nu-, nutekinama, įviešinama, nes sakykime, gavėjų ratas yra gan platus. Tai mano svarbiausia klausimai. Dar vienas klausimas dėl e, tyrimų viešinimo registrų. E, ar e, ši tvarka galioja ir atgalinė tvarka praeičiai, ar tik tais nuo tada, kai įsigalės šio teisės akto peržiūro? Nu, kaip tuomet, jeigu gamintojai nesilaikys reikalavimu, nes, pavyzdžiui, nenumatytos sankcijos ir nuobodos, o kaip tuomet, jeigu gamintojai bendradarbiauja su laboratorijomis iš ES ribų, to neįmanoma patikrinti ir kaip tuomet yra su viešinimo pareiga. Dėkuoju. Ačiū. Pone Kabesal Rys, dėkuoju ponė pirmininkė, dėkuoju ponė pirmininkė, norėčiau pakalbėti apie skaitinę sveikatą. Na taip, komisija galbūt dar neturėjo galimybės susipažinti tai, kas buvo paviešinta vakar ir kaip Manau, kad tai iš tikrųjų tikrai būtų įdomi galimybė teikti paramą patent pacientams ES skatinti tyrimus ir mane neramina štai kas. Taip, aišku, sistemos centrai turi būti pacientai, tačiau neturėtume pamiršti ir e, sveikatos apsaugos sistemos ir jos subjektų. E, pats projektas bando užtikrinti, kad būtų užtikrintas duomenų skaidrumas, būtų prieinami duomenys, čia galvojame tiek apie ekonominius, tiek ir apie klinikinius aspektus. Tačiau, kai kalbame apie duomenys, nepamirškime, kad kai kalbame apie uh, klinikinių tyrimų rezultatus, tai nereiškia vien tik, kad yra prieiga prie. Uh, uh, duomenų, bet apskritai reikia užtikrinti visų piliečių prieigą prie galimybės gydytis. Taigi E, taip, labai svarbu yra personalizuoti mediciną ir taip toliau. Ir tai tikriausiai, kad reikės peržiūrėti viešas, viešus ir privačius santykius tyrimus rytyje. Na ir tai aiškiai susijęs su tyrimas rytyje. Ir aš manau, kad e, kai kalbame apie sveikatos apsaugos sistemų e, tvarumą, ekonominę naudą, tai e, manau, kad. E, labai svarbu pasitikrinti, kad um, visi piliečiai turėtų universalę prieigą prie sveikatos apsaugos e, sistemų, o taip pat ir galėtų pasinaudoti tyrimų rezultatai. Ačiū, ponė. Pirmininkas sako, ponė Krupa. Norėčiau grįžti, komisarė, prie skiepų. Prieš keletą metų kaip gydytoja. Apie tai kalbėjau, žinau, kad nėra jokių naujos informacijos apie tai, kaip veikia mūsų smegenis, kaip sąveikauja smegenų lastelės ir kraujo lastelės, bet tai labai aktualu, ypač kalbant apie kūdikius, kurių smegenys vystosi ir taip pat vystosi um, jų organizmo atsparumas. Yra tam tikri skiepai skirti naujagimiams, galbūt vienais atvejais skiepai yra uh, atliekami vėliau. Aš žinau, kad naujagimų mirtingumas labai sumažėjo, kai buvo priimtas sprendimas skiepyti iškart po gimimo. Tačiau klausimas būtų toks. O dėl kokios priežasties buvo pasirinkta, e, pasirinktas dabartinis skiepų grafikas yra per tuziną tų skiepų ir kodėl padėtis e, yra skirtinga šio požiūrių vakarų Europos dalyje ir vidurio ir rytų Europos dalyje. Sakysime, pavyzdžiui, Lenkijoje yra tam tikri privalomi skiepai, kurie nėra privalomi vakarų Europoje. Aš nematau tiesą pasakius tiesioginio ryšio tarp e, vakcinavimo, tarp skiepų ir atsparumo antibiotikams, antimikrobiniam atsparumo apskritai. Pone Rys. Ponerys, e, man skiepai taip pat yra labai svarbus. Ir tas paspriešimas e, skiepėjimui yra labai svarbus. E, dėl tam ir yra Europos skiepų savaitė. Tikiuosi, kad komisija pateiks tekstą, galbūt net jau šiandien. Ir E, mūsų tikslas yra pasiekti skiepėjimo e, mastą iki 95 procentų, iki 20 metų. Tai jau yra paskelbta ir, ir įrašyta planuose, jūs citavote tos e, skai, skaičius, minėjote, kad nuo tėvų mirė virš 50 žmonių. Ką ketinate tiksliau daryti šioje srityje? E, reaguojant į mūsų rezoliucijos tam tikrus straipsnius, dėl ko barsavome praėjusią savaitę, kad būtų sumažintas pasipriešinimas skiepams. Ačiū. Ačiū. Pane Gerling. Ačiū. Norėčiau pateikti vieną pradinę pastabą, kaip Britė, kuri iš šalies, kuri išstoja iš ES E, džiaugtis tuo, ką turite, nes turint dabartinį maisto e, įstatymų paketą, e, Britanija įmamasi bijoti, kas gali vykti, kai neturėsime tokių įstatymų, nes tai yra geri įstatymai. Aš laukiu ir tų e, įstatymų, kurie pagerins, pagerins situaciją, bet nieko radikaliai keisti nereikia. Kai ką reikia patobulinti, nereikia visko išardyti ir vėl po to iš naujo kurti. Norėčiau užduoti taip pat konkretų klausimą apie biudžetą. Jūs kalbėjote apie didesnį 62 milijonų biudžetą. Norėčiau paklausti, ar tai susijęs su naujais įstatymo pakeitimais, ar tas padidinimas vyks, kai bus patvirtintas įstatymas. Jeigu taip, kaip galima garantuoti tą biudžetą naują? Ar tas naujas įstatymas su nauja valdysena nepareikalaus daugiau pinigų, bet biudžetas didesnis nebus patvirtintas, nes jis, tas tvirtinimas vyksta atskirai. Gal galite paaiškinti, koks yra šio biudžeto padidinimo statusas, kaip jūs minėjote? Ačiū, ponia Bruzan. Ačiū, ponia pirminkė, komisarė, ačiū Jums, kad atvykote pas mus šiandien. Noriu užduoti klausimą e, apie bendrąjį maisto įstatymą ir konkrečiai apie tinkamumo patikrinimą. Praėjusią vasarą vyko fipronilo skandalas, po to e, salmonelos laktelis e, kūdikių pienė skandalas. Pasak EFSA salmonelės atveju ES daug, daugėja pirmą kartą po daugelio metų. Ir visą tai vyko per vienerius metus. Ir piliečiai iš tikrųjų teis, teisingai klausia, ES maisto saugos sistema dar tinka jie, jie keliamiems tikslams. Noriu užduoti klausimą. Ar šie maisto saugos pažeidimai buvo įtraukti į tinkamumo patikrinimą ir ar komisija planuoja kokiu konkrečių žingsnių žengti, kad panašių problemų nekiltų ateityje. Ačiū, kad laikotės jums skirtą laiko. Pane Ajuzo. <clears throat> Dėkuoju, pane pirmininkė. Norėčiau padėkoti ponui komisarui, kad atvykote pas mus ir pristatėte savo pasiūlymus. Susipažinau su jūsų teisės aktų pasiūlymu dėl maisto produktų. Iš, esma, iš esmės man tai patinka. Ką siūlote, taip yra tobulinti dalykų. Na ir svarbiausia yra štai kas. Taip, pažiūrėkam, kalbant apie EPSA, tai jos pagrindinė užduotis yra įvertinti riziką. Taip, sutinku, kad medikamentai, vaistai yra jau kitas dalykas, bet gal būtų geriau, jeigu būtų e, suderintos tam tikros procedūros tarp vaisto agentūros ir maisto saugos agentūros. Aišku, tai yra skirtingos veiklos rytis, vaistai, aišku, svarbiau, tačiau E, bent jau lygiai krečiai turėtų būti atliekamas rizikos vertinimas. O kalbant apie intelektinės nusavybės teisės, kurias turi įmonės, tai pritariu ponios Somer klausimams. Iš tikrųjų, e, galbūt reikėtų kažkokios vienos e, procedūros, kuri E, užtikrintų maisto produktų saugumą. Aišku, tai reiškia didelės investicijas įmoniai ir dar reikėtų tobulinti jūsų pasiūlymą tam, kad visi būtų gerai apsaugoti. Ačiū toliau, panas Poč. Ačiū, pirmininkė. Džiaugiuosi komisijos nariai, kad komisija pradėjo taisyti spragas maisto įstatymuose ir leidimų procedūroje. Ir džiaugiuosi sprendimu įsteigti tyrimų registrą bet e, grėsmė yra ta, kad valstybės narės e, naudoja įvairius e, būdus apeiti įstatymus. Pavyzdžiui, draudimas neonikotinoidams nepradėtas naudoti daugelį valstybių narių dėl išlygų, kritinių išlygų. Tai yra tik tai Lietkalnio viršūnė, kaip rodo mūsų pranešimas apie tai. Žinau, kad EFSA vertina tai neikotinoidų atveju, bet sistemingas požiūris šią prasme yra reikalingas ir norėčiau sužinoti, ką komisija planuoja daryti e, šioje srityje. Ačiū. Labai ačiū. Taigi, pagal mano sąrašą viskas, bet kadangi buvo kolegų, kurie čia yra nuo pat pradžių, leisime dar išklausyti Labai trumpus tris klausimus. Pana Šeriai Pirik, pana Malin ir pana Rivasi ir baigsime. Ani, prašau. Ačiū pirmininkė. Ačiū už galimybę kalbėti. Dėl skiepimo programos praėjusią savaitę Strasbūrė patvirtinome rezoliuciją Niderlanduose visai pozityviai buvo sureaguoti į tą balsavimą. Buvo tai minima žiniuose, antraštėse. Taigi gerai. Buvo minima, kad komisija dirba rengė skiepimo programą. Aš manau, kad svarbu teikti yra ir informaciją. Per visą, įvairiose televizijos radio programuose teikiama E, informacija, kad kažkas miršta ir po to kalbama, kad tai buvo susijęs su antimikrobiniu atsparumu, taigi reikia teikti daugiau informacijos apie tai, kas daroma. Ir Nirlandos tikrai mes imsime darbo šioje srityje. Dėkuoju, ponė pirmininkė, dėkuoju, ponė komisarė, kad atvykote į mūsų posėdį. Turiu kitokį klausimą, kuris dar nebuvo keltas šiame kontekste. E, komisija alkoholinių gėrimų gamintojus paragina per savireguliacijos procedūras pateikti pasiūlymą dėl to, kaip turėtų atrodyti pasiūlymai etiketėse e, pavyzdžiui, nurodant alkoholio kiekį gėrimą. Na ir dabar pasiūlyme pasakyti off or on labeling ant etiketės ar šalia. Taigi norėčiau sužinoti, ką ketina mums pasiūlyti komisija. Nesislėpsiu, kad mes kaip socialistų frakcija labai norėtume kad būtų nurodyta ir kaloringumas, nes taip smarkiai prisidėtume prie kovos su nutikimu Europos Sąjungoje. Merci, madame la prezidente. Pone Rivazai, ačiū pirmininkė. Du svarbus klausimai. Pirmiausia, noriu pasveikinti komisiją dėl pasiūlymų didinti tyrimų skaidrumą. Noriu paklausti kažką konkretaus. Dėl glifosato. 74 tyrimai buvo paskelbti konfidencialus ir problema yra ta, yra ta kad čia yra komersinės paslaptis. Arba jūs sakote, kad nuo šio e, momento kad e, tyrimai, kurie yra svarbus dėl rizikos, tarps viešojo domeno dalimi. Nes jeigu mokslininkai klausia pramonės, e, ar e, dešimt savaičių EFSA analizuos, ar tie, tie tyrimai konfizaus ar ne, mes viską sužlugdysime. Kokia prasme daryti šios tyrimus? E, dėl aplinkos, jūs sakėte, kad 62,5 e, milijono bus skirta papildomai e, įdarbinti žmonių. Kodėl nėra pramonės įmonių fondo tokiems tyrimams vykdyti? Ir trečias dalykas dėl jūsų laiško dėl skiepų. Kodėl nėra farmakologinių studijų dėl skiepų? Aš neskal, nekalbu apie farmakologinį budrumą, o apie metabolizmo tyrimus, nes visiems vaistams daromi tokie tyrimai, kodėl skiepų atveju to nedaroma. Ar negalima įgalioti e, farmacijos pramonės daryti tokius tyrimus su skiepais? Komisarė, prašom su visais trim papildomais klausimais, kurie buvo visai įdomus, prašom jums galimybę atsakyti. Labai ačiū. Pradėsiu nuo panio Zomero klausimo Jūs klausėte klausimą apie 69D straipsnį. 39D. Kaip užtikrinti, kad konfidenciali informacija nenutekėtų? Na, pateikus prašymą, konfidenciali informacija bus teikiama Europos parlamentui kaip institucijai. Europos institucijos turi užtikrinti, kad dokumentų konfidencialumas būtų garantuotas ir būtų gerbiami įsipareigojimai dėl intelektinės nusavybės teisės. Ir reikia užtikrinti, kad visas vis, būtų laikomas tarptautinių taisyklių dėl konfidencialios informacijos. Dėl poveikio vertinimo tai komisija nenumato to, nes intelektinės nusavybės taisyklės gerai apibrieštos tarptautiniu mastu. Ar jūsų antras klausimas? Buvo apie tai, kas atsitiktų, jeigu pareiškos teikėjai nesilaikys savo įsipareigojimo. Grįžtama tvarka ir naujų įsipareigojimų nebus. Aš suprantu, kad mums reikės nustatyti datą, nuo kurios reikės pranešti apie tyrimus registrui. Tekstą galbūt reikėtų čia patikslinti, kai dėl e, pareiškėjų prievalių, tai prašymo teikimo detalės, nustat, detalės nustatys EFSA. Jeigu pareiškėjai dirba su laboratorijos už ES ribų, mes negalime primesti tų pačių prievalių, bet turime auditus ir uh, dirbame su EBPO taip pat šią prasme. Ponios Kabezon klausimas apie skaitinę sveikatą, apie ligoninių centrų požiūrį, apie galimybės užtikrinti universalę prieigą prie sveikatos apsaugos. Aš pritariu, kad klinikinės rytis sveikatos technologijų vertinime yra labai svarbi. Ji bus taikytina visoms valstybėms narėms, Jos kalba apie visuotinį gydimą. Nes nepaisant to, kas yra ligonis, vokietis, portugalas ar lietuvis, klinikinės rytis, kuri pateikta mūsų pasiūlyme dėl technologijų vertinimo, užtikrina visuotinę e, gydimo galimybę. Tačiau kai kurios šalis dar čia priešinasi ir pažiūrėsime, kaip išspręsti tas problemas, e, per dėrybas taryboje ir e, su parlamente. Žinoma, ekonominiai ir socialiniai aspektai turi būti e, valstybinarių rankose, bet jūs kalbėjote ir apie viešus ir privačius santykius tarp mokslinių tyrimų srityje ir e, prietaisų gamyba ir panašiai. Aš su jumis sutinku, kad čia jautris rytis, turime atidžiai tai išsianalizuoti ir vengti interesų konfliktų, tuo pat metu garantuojant skaidrumą ir galimybės e, kontroliuoti tokius procesus, kad prie, privatus interesai neviršytų ne visuomeninių interesų. Pone Krupa uždavė klausimus apie naujagimus ir skiepimų. Tiesą sakant, aš kaip e, gydytojas, gydytojų galiu pasakyti, aš nustebau išgirdęs jūsų klausimą. Ar norite, e, kad susilaukti neskėpytų vaikų e, kapinių? Jeigu norite paskaityti apie skiepus, tai yra daugybė literatūros, kur išdėstama e, e, skiepimo nauda. Galite paskaityti PSO ar e, Europos lygų kontrolės e, informaciją. E, komisarė, gal neteisingai mane supratote. Aš kalbėjau apie skiepėjimo atidėjimą vėlesniam laikui iki antro, trečio e, kūdikio amžiaus mėnesio. Na gerai, galime aptarinėti, kada e, skiepyti e, kūdikius. Čia ne vieta apie tai kalbėti, apie tai reikėtų diskutuoti su pediatrais, imunologais, gydytojais tai nėra konkreti šios dienos diskusijų tema. Aišku, galima kalbėti apie kalendorių, kai kurios šalis naudoja privalomus skiepus, kitos ne, kalendorius skiriasi ir mes siūlome valstybėms narėms pažvelgti į tuos kalendorius ir juos pasistengti koordinuoti, nes dabar kartais Europos Sąjungoje Daugiau kaip 17 milijonų žmonių gyvena skirtingose šalise, keliauja iš vienos šalies į kitą su šeimomis ir čia atsiranda iššūkiai. Vienoje šalyje per ankstyvas yra numatytas tas e, skiepėjimas, kitoje per vėlų ir yra spragų dėl tų kalendorių skirtumų, tai yra iššūkiai situacija dabar skiriasi smarkiai palyginti su prie, ta, tuo, kas buvo prieš 20 metų. Turime šiandieną zoną, laisvą žmonių judėjimą su šeimomis ir valstybės narės turėtų pabandyti suderinti skiepimo kalendorius, kad būtų galima apsaugoti vaikų sveikatą. Tas pats pasakyme apie farmakokinetinius tyrimus. Aš labai atidžiai paskaitysiu jūsų pasiūlymą ir paprašyti su mano tarnyba panalizuoti, nes bendrai kalbant, farmakinetiniai tyrimai taikomi farmacijos produktams, bet reikėtų detaliau panalizuoti jūsų klausimą ir pasikrinti informaciją. Mano nuomonė, tai nieko naujo, tai turėtų būti daroma, nes skiepai e, yra tikrinami labai išsamei, nuo klinikinių bandymų iki leidimo išdavimo yra dvigubai tikrinami. PSO tikrina, EMA tikrina. Saugumo klausimai yra labai svarbus ir šautinis poveikis taip pat yra labai e, kontr smarkiai kontroliuojamas. Taigi, saugumo reikalavimai skiepams e, yra labai dideli. Bet gerai, aš pasižiūrėsiu e, detaliau jūsų klausimą. Pone Rys kėlė klausimą apie e, pasipriešinimą skiepams ir to apsaudiškumą. Valstybės narės sutinka, kad jeigu kalbėsime apie e, tikslus, tikslinės grupės, tai PSO turi daug tikslų numačiusi ir mes turime Europos Sąjungoje gyventi be timų. Bet situacija kelia iššūkių gėda, kad dar yra timų pas mus. Brazilijoje nebėra timų, o Portugalijoje yra. Ką galima padaryti? Mes siūlome turėti nacionalinius skiepijimo planus ir siūlome daug priemonių, kaip čia pasistumėti į priekį ir užtikrinti, kad sąjungoje būtų įgyvendinamos PSO prievalės. Pane Gerling klausė apie biudžetą. Naujas biudžetas priklausys nuo naujo įstatymo. Ir tai atsispindi ir daugiametėje finansinėje programoje, naujoje programoje. Dabar vyksta diskusijos ir tai atsispindi, bet Bet reikia dėl to pirmiausia susitarti. Su jumis. Nes sutarimas turi būti bendras. Pane Barzan uždavė klausimą apie situaciją susijusią su fipronilo skandalais ir kitais. Na, bendro maisto įstatymo tinkamumo patikrinimas e, rodo, kad įstatymas tinka, atitinka tikslą, bet kai kalbame apie sukčiavimą ar Tai yra kas kita po fipranilo. Patvirtiname veiksmų planą ir mm, dabar šią prasme geriname situaciją ir jai rezultatus įvertinsime ir pateiksime šių metų rudenį. Dėl to, kaip susidaroti su sukčiavimu susijusiu su maistu ir kaip gyvendamas tas veiksmų planas. Rezultatus pateiksiu Jums šį rūdienį. Pone Jūzo uždavė klausimą apie intelektinę nuosavybę, bet tai buvo daugiau mažiau toks pat klausimas kaip ir Renatos Zomer klausimas. Na, gerai, aš sutinku, kad turime, kad detaliai, detaliau atkreipti dėmesį kai kuriais atvejais į tai, Taigi laikas dabar pažiūrėti į detalės, kaip sustiprinti mūsų pasiūlymą. Mes esame pasirengę diskutuoti su Europos parlamentu ir taryba šiomis temomis. Pavel Poč e, klausė apie išim, išimtis. Iš tikrųjų, šis situacija kelia daug iššūkių, aš sutinku. Mes aiškiai žinome, kaip yra įvairiose šalyse. Skaičiai rodo, kad, kad šalis naudoja tas išlygas um, reguliariai. Keista kartais klausytis jų argumentų. Ir dabar mes pradėjome kai kuriuose šalyse uh, tam tikrus vertinimus dėl situacijos. Puikiai žinote, kad e, augalų apsaugos produktų teisės aktams vykdoma tinkamumo patikrinimo programa. Ir, ir tuos rezultatus mes pateiksime ir žiūrėsime, kaip spręsti išlygų klausimą. Sutinku su jumis, kad ši situacija kelia daug iššūkių. Dabar aš atsakymo neturiu, bet e, galime bendradarbiaudami ieškoti kelio į priekį. Panašiai ir Pirik informavote, e, kalbėjote apie informavimą, aš sutinku su jumis, kad tarybos rekomendacijos e, susijusios su skėpėjimo veiklos gerinimu būtų geras žingsnis priekia. Dėl alkoholinių gėrimų Taip, aš sutinku. Turime reikalavimus dėl e, maisto produktų kaloringumo ir sudėdamųjų dalių laikytis. Vartotojai turi būti informuoti. Bet dabar aš negaliu pasakyti, kas bus pasiūlyta, nes dabar kol kas e, vykdomi vertinimai, jau rezultatus pateiksime, diskutuosime ir žiūrėsime, kaip vykdyti įsipareigojimus, e, kylančius iš reikalavimų, kokią informaciją reikia teikti vartotojams. Aš e, tikrai pasisakau už tai, kad būtų teikiama kuo daugiau informacijos apie kaloringumą, ingredientus ir taip toliau. Aš nematau priežasčių neteikti tokios informacijos, nepaisant to, kokio tipo gėrimas bebūtų. Pane Reivazai uždavė klausimus apie tyrimų patikimumą. Komisija svarsto apie galimybę EFSA užsakyti tyrimus susijusius su leidimo prašymų, jeigu kuomet mokėtų už tai pramonę. Na, tai nebūtų tinkama, kadangi patikima daug prašymų pateikti leidimus po 450 per, metų, per metus. Dauguma tokių prašymų nėra kontroversiški ir nereikalauja, kad komisija čia į tyrimus kištusi. Didelis tyrimų skaičius pateik, vykdomas ir e, metodas, kaip EFSA ar kas kitas parinktų laboratorijas ir mokėtų joms už tyrimus ir taip pat reikia užtikrinti EFSOS nepriklausomumą darbę to. Man atrodo, atsakiau į visus klausimus. Uh, Pone Sonar, gal galite pakartoti savo klausimą dėl poveikio vertinimo? On... Komisarė, nesakėte į mano klausimą apie trūkstamą poveikio vertinimą dėl maisto įstatymo peržiūros. Komisija privalo daryti poveikio vertinimus ir tai gali turėti neigiamų pasiekmių jeigu dirbsime neturėdami pagrindo, tai ir poveikio vertinimo, aš nesprantu, kodėl komisija to nepadarė. Okay. Uh, may, Na gerai, žinoma. Kalbėjome apie galimybę atlikti poveikio vertinimą ir taip toliau. Pirmiausia, Dėl konfidencialumo nereikia poveikio vertinimo. Dėl konfidencialumo klausimo ar skaidrumo klausimų poveikio vertinimo nereikia. Nes tai nesusijęs su kaštais ir taip toliau, tai yra susijęs su galimybėmis spręsti klausimus susijusius su pasitikėjimo moksliniais duomenimis ir galimybėmis garantuoti tinkamą reguliavimo sistemą ir tai, kad konfidencialumo reikalavimus būtų galima įgyvendinti tinkamai. Mes e, matėme, kad yra tam tikrų spragų, neiškumų įstatymų e, reikalavimas ir tam poveikio vertinimo nereikia. Ačiū komisarė, ačiū, kad skirėte mums laiko. Manau, kad mes visai naudingai pasikeitėme nuomonėmis ir įvyko gera diskusija. Kaip visada, mes su malonumu jūs kviesime ir į kitus posėdžius. Ir jūs pačioje pradžioje savo pasisakymo sakėte, kad mes turėtume teikti prioritetą tam tikroms rytims ir mes tikrai tai padarysime, komisaras. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū kolegos, nes mūsų tikslas yra e, galutinai parengti visus pasiūlymus tam, kad bendrasis maisto teisinas įsigaliotų kitų metų gegužės pabaigoje, todėl reikia apjungti pajėgas. Ačiū. Okay, well, my friends. Uh, Na kągi, mes šiek tiek vėluojame, keletą minučių, tiksliau 10 minučių, todėl pereikime iš karto prie 22 darbo atvarkės klausimo. Ir tai yra žiedinės ekonomikos dokumentų rinkinio įgyvendinimas. Nuo cheminių medžiagų produktų ir atliekų teisės akto sąlyčio gerinimo variantai. Ir iš karto suteiksiu žodį poniai Šarperi, kuri yra APP e bendra pranešėja. Ačiū, ponia pirmininkė. Pirmiausia, iškart prie problemų. Neturime pakankamai informacijų apie rūpimas medžiagas, kurios yra ir e, perdirbamuose medžiagose, ne visiškai aišku, kas nutinka su medžiaga, kuri nebelaikoma atliekomis. Ir dar vienas dalykas tai yra europiniai atliekų klasifikavimo metodai ir iš to išplaukiantis tų atliekų perdirbimas arba pakartotinis naudojamas. Lukas Mandel taip pat kalbėjo apie tai, kad Europos komisija turėtų užtikrinti, kad pavojingos cheminės e, medžiagos nepatektų į perdirbimo ciklą. Antra, gaminys bū, turi būti suprojektuotas taip ir pagamintas laikantis atitinkamų reikalavimų. Tada, atsižvelgiant į atliekų perdirbimo taisyklės. Bet vienai par kitaip, daugeliu įmonių atliekų perdirbimas, atliekų pakartotinis naudojimas yra vis dar rimta problema. Kitas e, aspektas, kad turi būti užtikrintos lygios sąlygos visiems. Ir e, net gali būti taip, kad susidaro kažkam mažiau palanki situacija. Valstybės narės turi daugiau keistis informaciją tarpusapyje ir su komisija dėl pasi kriterijų pasirinkimo rinkimo. Jeigu yra a, naudojama kokybiška medžiaga ir ta medžiaga gali būti naudojama toliau, tai reikia taip ir padaryti. Ir dar noriu pasakyti, ponė pirmininkė, kad a, reikėtų nustatyti agronominius ir aplinkosauginius kriterijus, kad būtų galima tvarkyti gyvūninius atliekas, taip pat ir ekologinės atliekas, ir, nes jų yra įvairiose medžiagose ir produktuose. Komisija nekartą apie tai kalbėjo. Pavyzdžiui, komisija siūlo nustatyti minimalę, koncentra, minimalų koncentracijos dydį pašaruose. Taip, tai yra gerai. Bet būtų gal gerai atskirai um, vertinti ir ekologinės atlikas, Negalima jų tiesiog pakišti po bendrųjų atliekų apibrieštimi. O kalbant apie a, trašas ir trašų atlikas, tai turiu pasakyti, kad kai kurios Vokietijos žemės nepripažįsta šios srityjas a, europinių teisės aktų. Nemažai gyvūninės kilmės trašos gali būti naudojamas, bet jų koncentracija yra minimali. Tačiau visus įvardytus aspektus būtina atsižvelgti. Ačiū dabar esant e, socialdemokratų vardu. Pona Kadenbach, aš kalbėsiu savo kolegės vardu, nes e, ji patikėjo man kalbėti, kolegė Haldemose. Taigi šiandieną mes bandome svarstyti labai sudėtingą klausimą, kuris kelia sudėtingų problemų sąsajoje su žiedinė ekonomika. Mes labai džiaugiamės, kad šiandieną pateiktas jau yra pasiūlymas dėl rezoliucijos ir kad rezoliucija pakankamai ambicinga. Esminis dalykas, kurį verta atkreipti dėmesį, yra toks. Lengviausias ir ekonominių požiūrių naudingiausias dalykas būtų ne vartoti pirmiausia tokių cheminių medžiagų, kurios kelia grėsmę. Taip mes geriausiai apsaugotume ne tik žmonių sveikatą ir aplinką, bet taip pat ir užtikrintume, kad ateityje E, ekonominės veiklos e, vykdytojai galėtų lengviau perdirbti atliekas ir aš manau komisija turėtų apie tai kalbėti. Kitas dalykas, jeigu mes tikrai norime, kad būtų visaverčiai gyvendinta žiedinė ekonomika, tai reikia atkreipti dėmesį į e, visuomenės veikatos ir aplinkosaukos standartus. Dar svarbu nepamiršti, kad žiedinė ekonomika ir atliekų perdirbimas uh, yra ne vienintelis sėkmės kelias, nes reikia galvoti ir apie tai, kaip galima suremontuoti prekes, gaminius ar įtaisus ir juos kartotinai naudoti. Tokiu būdu reikia priepti visą grandinę nuo gamybos iki galutinio vartojimo. Ir aišku, cheminės medžiagos apie jas informacija turi būti teikiama ir tos, ta informacija turi būti teikiama šimtų procentų. Jeigu informacija apie cheminės panaudo, gaminių, gaminių gamyboje panaudotas cheminės medžiagas nėra teikiama, tai tada toks gaminys neturėtų būti parduodamas mūsų rinkoje. Ekonominės veiklos vykdytojai turėtų būti skatinami naudoti antrinės žaliavas gaminant įvairias prekes. Bet yra kitų dar labai mums svarbių dalykų. Mes esame įsitikime, kad pirminės ir antrinės panaudotos žaliavos turi būti tvarkomos pagal tas pačias taisyklės ir reikia vengti išimčių, nes būtent išimtis trukdys sklandžiai pereiti prie žiedinės ekonomikos. Antra, E, cheminių medžiagų ir iš jų pagamintų produktų taisyklės turi būti tobulinamos ir visa apimtimiai gyvendinamos visose valstybėse narėse. Tada bus sudarytos lygios sąlygos visiems ekonominės veiklos vykdytojams veikti ir geriau bus užtikrint žmonių sveikata. Ir galiausiai mes tikrai labai laukiame komisijos um, reakcijos į vakar dieną patvirtintus dokumentus. Ačiū. ECR ir ALDE nematau atstovų, tada žaliųjų vardu ponas Škrlets. Ačiū, ponia pirmininkė, gerbėmėjai kolegos. Tai yra vienas iš svarbiausių dalykų, kurių reikia imtis dėgiant žiedinę ekonomiką, nes žalieji čia numatė prioritetų. Mes manome, kad Deja, mūsų baimės yra pakankamai pagristos. Mes matome, kaip sunkiai skinasi kelias kova su endokrinė sistema ardančiomis medžiagomis. E, mes matome, kad pastangos patobulinti padėtį ir priimti sprendimus, kurie dabar padėtų geriau sutvarkyti atliekų tvarkymą, ne visada yra priimami. Ir dabar, kai rengiama plastiko strategija, turime antrą galimybę e, veikti geriau ir atsakingiau. Tačiau neturėtume savęs apgaudinėti, nes Kinė ne vienintelė problem, e, šalis, kuri kelia problemą. Turkija, Malazija ir visos kitos taip pat e, kelia problemų. Mes negalime savo problemų eksportuoti, negalime eksportuoti toksinių medžiagų į trečiasias šalis, o patys kurti žiedinės ekonomikos. Mes turime ieškoti sprendimų, kad tos cheminės medžiagos, kurios įtrauktos į pavojingų medžiagų sąrašą REACH reglamente, nebūtų naudojamos. Bet kokios kancerogeninės, mutageninės arba reprodukcijos sistemai toksinės medžiagos, labai patvarios ir biologiškai besikaupiančios medžiagos neabejotinai turi būti kvalifikuojamos kaip nerima keliančios medžiagos. Be to, mes taip pat turėtume. Uh, įtraukti ir tas medžiagas, kurios sukelia ilgalaikius e, sveikatos e, trikdžius ir turi ilgalaikį poveikį. Nes būtina gerbti visuomenės sveikatą ir negalima susitaikyti su tuo, kad toksinės medžiagos būtų perdirbamos ir, um, o perdirbimo produktai naudojami pakartotinai. Ačiū toliau, ponegoja Lin Boilan. Ačiū. Aš taip pat džiaugiuosi paskelbtų komisijos komunikatų ir darbo dokumentų, kuriame iš tiesų nurodomos tos kliūtas, kuriant žiedinę ekonomiką, kurias anksčiau nekreipėme dėmesio. Aišku, žiedinės ekonomikos kūrimas nesusilaukė tokio entuziastingo pritarimo kaip ne kai kurių kitų uh, priemonių įgyvendinimas. Todėl mes, kaip politikos formuotojai, turime daryti viską, kad žiedinės ekonomikos idėja būtų įgyvendinta, o tam reikalingi ir atitinkami teisės aktai. Rezoliucija aiškiai nurodoma, ką reikia įgyvendinti ir taip pat rezoliucija ragina komisiją nustatyti prioritetus, kad būtų galima greičiau judėti pirmin. Taip pat rezoliucijoje kalbama ir apie tos iššūkius, kurie, e, su kuriais susidurinsime, e, kurdami žiedinę ekonomiką. Nebijotina, kad e, gaminiai turi būti suprojektuoti taip, kad juos būtų galima naudoti ilgą laiką, kad būtų galima perdirbti ir kad juose nebūtų nerima keliančių medžiagų. Toksinių medžiagų negalima vartoti žiedinės ekonomikos atveju, kuriant gaminius. O kitas dalykas, antrinių žaliavų panaudojimas irgi yra susijęs su tam tikromis problemomis, ypač e, tais atvejais, kai e, juose lieka toksinių medžiagų likučiai. Todėl aš manyčiau, reikėtų visiškai atsisakyti toksinių medžiagų panaudojimo gaminių gamyboje. Ir pirmiausia, kai prekia gaminama, reikia atsisakyti tokių medžiagų, o jeigu to medžiagų yra, turi būti teikiama šimtaprocentinė informacija ne tik visuomeniai, bet ir atliekų perdirbėjams. Nebejotina, kad panaudojant žaliavą ir antrinę žaliavą mes neturime kurti problemų ateities kartoms. O dėl plastiko, tai plastiko strategija ir tie veiksmai, kurių reikės imtis, kad galėtume sumažinti plastiko, vartojimo plastiko kiekį yra labai svarbus aspektas. Mes turime galvoti, kuo pakeisime plastiką ir galvoti jau dabar šiame teisėjo kūros e, etape. Ačiū. Bendra pranešėjams, kas dar norėtų pasisakyti? Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pamiršau vieną aspektą. Kolegos paminėjo ir diskusijas e, dėl Amsterdamo. Na taip ir taip gauname daug teigiamų pasiūlymų iš įmonių, iš e, kitų asmenų, kurie gamina produktus iš plastiko. Egzistuoja daug e, taisyklių yra ir daug teigiamų pasiūlymų. Tiesiais turime dirbti tam, kad pasiektume savo tikslų. Dėkuoju iš teigiamas pastabas. Nematau daugiau. E, nematau daugiau norinčių pasisakyti, todėl suteiksiu žodį komisijos atstovui. Dėkuoju, ponė pirmininkė, dėkuoju už tai, kad įtraukėte šį klausimą į darbo atvarkę, panašiai kaip ir sakė jung, jungtinė kairioji frakcija. Galbūt ši iniciatyva nenusi pel, nenusilaukė tokio susidomėjimo kaip savo laiku plastikas, tačiau ji lygiai taip pat svarbi kaip ir plastikas, nes jeigu čia nerasime tinkamų sprendimų, tai tikrai neturėsime žiedinės ekonomikos. Na, o grįžtant prie žiedinės ekonomikos veiksmų plano, kurį komisija pasiūlė 15 metais, tai visi tame veiksmų plane nustatyti tikslai išlieka aktualus ir dabar. Jeigu pasižiūrėsime į Ta žiedinė ekonomika tai yra ekonominis e, modelis, pagal kurį e, atsižvelgiama bandoma kiek įmanoma labiau išlaikyti e, produkto vertę, medžiagų panaudotų vertę, bandant išvengti atlikų, tai yra pagrindinė koncepcija, nes vis dėlto kai kuriais atvejais kartais nenuma, sunku numatyti vertę, jeigu, tarkim, produkto nebereikia arba jis nebepagidaujamas dėl to, kad produkte yra toksiškų medžiagų arba, tarkim, e, vertimo procese, kol dar produktas rinkoje atliekus likus vertimo, paaiškėjo, kad produktas yra toksiškas arba, tarkim, galimybę perdirbti mm, sumenkina produkte eksančios toksiškos medžiagos arba tarkim net jeigu nežinoma produkto sudėtis, tuomet e, sudėtinga jį perdirbti, išgauti vertingas žaliavas. Na ir pavyzdžiui, žinės ekonomikos veiksmų planete e, atsižvelgi kartais e, susikerta vertės grandinė subjektų interesai, jie nedėra tarpusavyje, taigi reikia rasti tinkamą pusiausvyrą ir būtent to ir siekime savo pasiūlymu komunikate, o taip pat ir darbinėme dokumente pateikti pavyzdžiai, kur gali kilti šis potencialus e, konfliktas, kur yra nesuderinamumo ir būtent tais atvejais reikia primti sprendimus. E, na, kartais, e, kaip nebebūtų nuostabu, toks sprendimas gali būti toliau leisti naudoti tokias medžiagas tam, kad produktai ir toliau išliktų kurį laiką. Pavyzdžiui, klasikinis pavyzdys. Komisija patvirtino uh, uh, RAUT vadinamą direktyvą, tai yra elektroninėse prietuose esančių uh, kenksmingų medžiagų panaudojimą. Ir pavyzdžiui, leidžiame, um, leidžiame atsarginėse dalyse, uh, skirtose medicinos prietaisams, dviračiams ir toliau naudoti um, žalingas medžiagas tam, kad pats produktas galėtų būti ilgiau naudojamas, tačiau tai nereiškia, kad leidžiame šiams medžiagoms išlikti e, žiede apytakoje. Tačiau vis dėlto reikim priimti sprendimų. Rost vienas iš tokių pavyzdžių ir jūsų komitetas labai aktyviai e, dirbo ties e, aplink, atliekų direktyvomis ir pačiu ten yra svarbių nuostatų dėl pavyzdžiui E, nukenksminimo ir taip toliau. Taigi komunikate, pavyzdžiui, siūloma atsekti medžiagas ir, pavyzdžiui, Helsingio cheminių medžiagų agentūra turi pareigą registruoti visas tas uh, cheminės medžiagas, kurios kelia didelį susirūpinimą ir pagal REACH 33 straipsnį apie jas reikia informuoti, tai turi būti daroma e, centralizuotai ir perdirbėjai turi būti apie tai informuoji, kas dar nedaroma. Kitas dalykas E, tai yra ketras, ketvirtas iššūkis, tai yra atliekų klasifikacija ir visai neseniai komisija parengė labai detalės atliekų klasifikacijos gairias ir e, šie darbai valstybėse narėse vyksta įvairiomis kryptimis, kai kuriuose valstybėse narėse atlieka vertinimą kaip pavojinga, kitur ne, tai atsiliepia e, tokių atliekų atliekų e, pervežimui, žaliavų iš atliekų išgavimui ir taip toliau. Taigi, gairėse yra aiškių dalykų, tai susijęs su labai praktiniais iššūkiais, kurie buvo nustatyti konsultuojantis su visuomenė, gamintojais, valstybėmis narimis šių konsultacijų dėka pavyko nustatyti esminės problemas, kurias reikia spręsti privaloma tvarka. Aišku, kiek užtruks kol parengsime tokį išlyginamą į teisės aktą, užtikrinantį pusiausvirą, bet ketiname per e, ateinančius 24 mėnesius parengti atitinkamą pasiūlymą, nes įsipareigojame pasiūlyti sprendimą iki 19 metų pabaigos. Ir čia, aišku, reikės jūsų įžvalgų, pavyzdžiui, rezoliucija, kaip išvalga yra labai naudinga ir paranki. Ir mm, kai bus patvirtinta ši rezoliucija, ją aišku įsigilinsime ir turiu pasiūlymą. Tarkim, kai parengėte e, e, įvairių tarptautinių konvencijų sąrašą, kaip pavyzdžiui, e, Bazelio konvencija, kitas konvencijas, tai siūlau paminėti ir Stokholmo konvenciją skirtą uh, tvariems organiniams teršalams taip užtikrinsite vientisumą. O šiaip e, dėkoju už e, tai, kad domintės šiais klausimais ir esame pasirengę toliau su jumis bendradarbiauti. Dėkoju, o dėl tvarkaraščio, tai pakeitimus galima teikti iki gegužės antros dienos, 11 ryto. Envi komitete balsamai įvyks birželio 21 dieną, o plenarinė sesija Liepos mėnesį šiais metais. Na, o po to Dabar siūlau iš karto perėti prie mūsų darbotokės 23 punkto. ES vidaus rinkos ir vartotojų teisų apsauga nuo neigiamų neteisėtos prekybos gyvūnais augintiniais padarinių. Ar yra kas nors iš EPP, kas pakeistų, pavaduotų ponę Somer, atrodo, kad ne, e, iš SND, tai čia aš turėčiau pasisakyti. Taigi, taip, neteisėta priekyba gyvūnais augintinais yra nuolatinė vidaus rinkos problema, yra nemažai piknaudžiamio atveju, pavyzdžiui, kai kuriuose valstybės narėse, skaitant ir Čekijos Respubliką yra veisinami gyvūnai auginimai, augintiniai, katės, šunis ir tikrai standartai gerokai žemesni nei kitose valstybėse narėse, nesilaikoma 92 metų direktyvos reikalavimų, taip pat e, tokie gyvūnai nėra registruojami, skiepėjami, taigi tokia praktika kelia pavojų viešai sveikatai jau nekalbant apie suklaidintus vartotojus. Bet to egzistuoja neteisėti veislynai, platinimo centrai, kurie parduoda tokius gyvūnus neteisėtai internete. Taigi tie neteisėti veisėjai e, gali užsidirbti milijonus čekijos kronų. Be to jie klastoja uh, E, tokių gyvūnų e, dokumentus, o be to tokie gyvūnai, ypač šuniukai, yra pervežimi labai prastomis sąlygomis, kas kenkia jų sveikatai. Dėl šios priežasties mes raginame komisiją ir valstybės narės imti štai kokių žingsnių. Pirmiausia, e, užtikrinti, kad būtų nustatyta, kur yra šunis ir katės ir kad tam, kad jie būtų tinkamai registruojami. Tai būtų pirmas žingsnis kovoje su neteisėta priekyba. Be to reikia parengti e, tarp sektorinį veiksmų planą, kuris numatytų atsakomybę visiems sektoriams, o be to reikėtų sustiprinti atitinkamus teisės aktus bei pagerinti komunikaciją ir informacijos mainus bei bendradarbiavimą tarp visų valstybių narių. Taip spręsime šią problemą. Norėčiau pabaigoje padėkoti Čekijos nevyriausybės organizacijoms už jų bendradarbiavimą. E, pavyzdžiui, e, Animal Eye ir kitoms organizacijoms, kurios e, rūpinasi gyvūnų sveikatą. Pavyzdžiui, Dog Trust čia paminėsiu. Ponas Ek iš UGUE frakcijos, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė, už pristatymą. Norėčiau jūs kiek papildyti. Deja, ir Toliau Europos Sąjungoje e, prekyba gyvūnais augintiniais išlieka labai pelningų verslų, tai priverčia daug nesažininkų žmonių, tai pritraukia daug nesažininkų žmonių ir nu, netgi nusikaltelius. Na ir dėja, e, daug veislynų dirba nerimtai, nesažininkai, šuniukai e, ir kačiukai atsivedami nehigieninėmis sąlygomis, daug jų e, jau serga, kai yra parduodami. Na ir kaip jūs sakėte, e, ypatingas vaidmuo tenka internetu, jos svarba vis auga. E, prekiaujant tokiais gyvūnais tai yra ideali platforma tam, kad būtų išsidarbimi milijonai ir tai neapmokestinama. Taigi Taip, yra reikalavimų, kad pardavėjai ir veisėjai būtų registruojami, tačiau tie reikalavimai yra pernelyg aptakus, daug spragų, todėl reikalinga viešai prieiminama ES duonbazė tam, kad būtų užkirstas kelias neteisėtai priekybai. Reikalingi europiniai teisės aktai bei veiksmų planas tam, kad būtų užkirstas kelias tokiai e, priekybai, e, taip apsaugant gyvūnus, vartotojus Na ir labai svarbu, kad visoje ES galima būtų nustatyti veisėjų platintojų tapatybę, na, o taip pat būtų e, genai, gerai reglamentuojama šuniukų sveikatos patikra. Na, iš tikrųjų, per nelik ilgai lukariavome, nekovame su. N, mm, kenksmingomis gyvūnų auginimo veisimo sąlygomis ir tikrai pribrendo laikas tam užkirsti kelią. Um, Ačiū. FDD frakcijos vardu, ponė Reid. Prašom. Žinoma, kad tai yra problema, bet mano partija nenorėtų eiti e, augintinių pasų keliu Kiekviena valstybė narė turėtų mūsų nuomonę įdėkti licencijų sistemų, kad e, parda... šuniukų, kačiukų pardavėjai, veisėjai šių gyvūnų ar kitų e, gyvūnų veisėjai būtų kažkaip tai registruoti, turėtų licencijas, būtų tikrinami ir kažkokiams priemonėmis nors vienarė užtikrintų, kad jie yra kvalifikuoti dirbti šį darbą, kad jie prižiūri tuos mm, gyvūnus ir kad būtų reikalavimai palaikyti jų sveikatą. Tai, manau, valstybinarių reikalas tokias sistemas užtikrinti. Labai ačiū. Ar dar kas nors nori pasisakyti? Ne. Dabar komisija, ponas Fisel, Santė generalinis direktoratas. Labas rytas, panas ir ponai. Labai ačiū už kvietimą dalyvauti šiame posėdėje. Labai trumpai. Šiuo metu dirbame su įstatymo patvirtinto tarybos ir parlamento 16 metų 9 kovo įgyvendinimo. Terminas įgyvendinti šį įstatymą yra 21 metų balandis, kai tos, kuomet tos e, visos nuostatos turėtų būti pradėtos taikyti. Ir, žinoma, gyvūnų sveikatos įstatymas numato įvairias galimybės. Visą tai pagrįsta direktyvomis, o paskutinis teisės aktas yra reglamentas. Taip pat turime atsižvelgti į tai, kad parlamentas, būtent parlamentas, įvedė tam tikras formuluotės dėl darbo susijusių su gyvūnais augintojais, nes 277 e, straipsnis gyvūnų sveikatos įstatymė sako, kad dabartinės įstatymas dėl nekomercinio augintinių judėjimo turi likti galioti iki 26 metų, todėl šiuo metu tai neįtraukta į mūsų prioritetinį sąrašą, kuriam terminai numatyti iki 19 metų, o ne 26. Dėl veisimo ir registravimo gyvūnų sveikatos įstatymas numato naujas galimybės ir leidžia išplėsti registravimo prievalės e, toms įstaigoms, jeigu jos dalyvauja e, komercinę, verčias komercinę prekybą sąjungoje. Bet aišku, kad tai išlieka problema, nesunku susekti visus privačius namų ūkius, kuriems netaikomas gyvūnų sveikatos <clears throat> įstatymas, tai yra reikalavimas registruoti šią sritį labai sunku reguliuoti per gyvūnų sveikatos teisės aktus. Galbūt galėtų būti kitos, teis, kiti teisės aktais, pavyzdžiui, pardavimas internetu, ten taikomos taisyklės ir taip, taip, taip, taip toliau. Bet e, gyvanus, gyvūnų sveikatos įstatymų pagrindų sunku būtų reguliuoti šį, šią sritį. Noriu priminti, kad turime naują reglamentą dėl oficialios kontrolės ir, žinoma, mes e, pagalvosime apie gyvenimo klausimus ir šiuo pagrindu rengiame atitinkamus deleguotus ir gyvendimo aktus, kad valstybės narės galėtų vykdyti veiksmingą kontrolę dėl atitikties toms taisyklėms ir įstatymų įgyvendinimui. Taigi, kaip sakiau, šiuo metu detaliau nieko pasakyti negalime negu tiek, visais naujais reglamentais mes kartais išanėjame dviratį. Žinoma, šiandien valstybės narės turi prievalę e, dėl prekybos ir prekybos e, direktorato kolegų paprašiau pateikti trumpą apžvalgą. Ir turiu pasakyti, kad, žinoma, egzistuoja neteisėta prekyba, bet per pastarosius penkeris metus e, gyvūnų augintinių buvo parduota milijonai ir visą tai buvo tinkamai registruota ir atsekama laikantis visų taisyklių. Nuo ši pilkoji zona, kuomet nieko nežinome apie e, gyvūnų judėjimą, taip pat yra svarbi, tai yra tas rytis, kur santykiai kažkur yra tarp privataus, privačios ryties ir verslo, kur sunku reguliuoti. Reikia, žinoma, šviesti pilietis, piliečius, kad jie suprastų, kokią atsakomybę jie prisima, jeigu jie įsigyja gyvūną E, ir jo negalima kažkur tai išmesti, kai praeina e, visą meilę tam gyvūnui. Įvairios visuomenės struktūros turėtų būti aktyvios, iš savo pusės bandom padaryti viską, jeigu turime teisinį pagrindą kontroliuojant tokią prekybą. Ačiū. Ačiū. Kaip matau, atėjo kolegė Somero ir manau, kad norės kalbėti trumpai. Taigi prašom jums žodis. Ja, Dėkuoju, ponė Prinkė, atsiprašau, kad e, vėluotai atskubėjau čia į salę, bet e, faktiškai tarp dviejų posėdžių. E, Pirminį atgal vaikščiau, apsilankiau ir susitikime su kolegomis iš Turkijos, vėl sugrįžau į šį posėdį. Na ir mane iš, išklausiau ir komisijos atstovo norėčiau komisiją priminti štai, kad jau yra parengta rezoliucija, ji buvo patvirtinta 16 metų vasario mėnesį, jis skirta šiai temai. Nesutinku, kad čia e, susitelkime tik į gyvūnų sveikatos aspektus. Na, E, žinome, kad e, labai sudėtinga europinių lygių reglamentuoti gyvūnų gerovę, ypač gyvūnų augintinių gerovę, nes daug ką valstybės narės blokuoja, nori pačios tvarkytis, tačiau pabrėžime, kad e, problema yra susijusi kabutėse vien tik tai su gyvūnų sveikata ir gerove, bet problema dar dėl to, kad neteisėta tai priekyba gyvūnais augintojais kelia didelį pavojų vartotojų sveikatai, vartotojų apsaugai, taip pat visuomenės sveikatai, tai taip pat yra susijęs su organizuotu nusikalstamumu ir tai trečias e, pagal dydį pasipelnimo šaltinis organizuotai nusikalstamumui po priekybos narkotikais ir ginklais. Taigi tai yra galiausiai ir vidaus rinkos problema, nes slepiami nemokami mokesčiai ir kadangi komisija po mūsų e, prieš dviejus metus patvirtintos rezoliucijos nesėmė veiksmų, norėčiau dar sykį iškelti visas šias problemas tikrai kyla pavojus, jeigu e, vartotojai įsigyja sergantį, nepaskiepytą gyvūną, tai reiškia, kad ir nežiūrint didelių veterinarinių išlaidų, vis dėlto to gyvūno e, išgelbėti nepavyksta. Na ir tiesą sakant, vartotojas tikėjosi lab, kad labai pigiai įsigis veislinį šuniuką, tačiau po to tas šuniukas vis tiek nugaišta, bet to kyla pavojus, kad jis užkrės ir pačius savininkus. Taigi visa tai rodo, kad reikia imtis veiksmų. Nu, o visas likšelinės pastangos, pavyzdžiui, naminio gyvūno paso iniciatyva ir taip toliau, rezultatų nedavė. Todėl komisija privalo imtis veiksmų ir negali viso to palikti valstybių narių nuožiūrai, nes kalba eina apie vartotojo apsaugą, sveikatos apsaugą, visuomenės sveikatą ir dar kolegoms norėčiau priminti štai, ką e, aptarėme e, projekte, dėl kurio dar teiksime ir e, pasiūlymus iki kitos savaitės. Manau, kad daug kas suplaktai vieną krūvą, nes kalba eina apie gyvūnus augintojus. Tai yra ša, šunis ir katės. Tai ne žuvis ne gyvatės, ne vežliai. Dėl šios priežasties nereikėtų e, gyvūnų augintinių e, painioti su naminiais gyvūnėliais. Na ir beje, e, bijau, kad e, e teikdami pirmenybę naujai rezoliucijai susilpninsime senąją. Turime dėl to dar diskutuoti. Taip, ir aš noriu, kad kiti namuose auginami gyvūnai nedažnai, neretai e, yra tinkami, laikomi tinkamomis sąlygomis, ar tai būtų gyvatės, ar kiti ropliai, ar amfibijos, taigi ir jų labai reikėtų, kad nors nuveikti, tai neretai susijęs su tuo, kad vartotojams trūksta žinių, bet e, turėtume susitelkti į gyvūnus augintinius, tai yra kates ir šunis. Ir dar priminsiu tai, kas buvo mm, numatyta praėjusius dviejus praėjusius me, dviejus metus ir tikrai nesusilpninkime tos ankstesnės rezoliucijos. Ačiū. Ačiū už bendradarbiavimą visiems. Dabar pakeitimus galima pateikti iki gegužės antros dienos. Envi balsuosime 21 gegužės, o matyt Liepos mėnesį balsuosime plenarinėje sesijoje. Kadangi pagal kitų klausimų darbo atvarkės punktą nieko nenumatyta, tai tada mūsų kitas posėdis vyks gegužės 16-17 dienomis, o dabar man belieka palinkėti Jums geros dienos. Ačiū.